effet, ça va beaucoup. Ça va Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, kolegos, perėmame prie 17 klausimo mūsų posėdėje. Šis klausimas svarstamas kartu su kolegomis ir draugais iš saugumo ir gynybos pakomitečio ir kartu su delegacija santykiams su NATO parlamentinė asamblėje. Noriu pasveikinti Nataliai Luazo, kuri yra pokėmėti šio pirmininkė. Jis sėdi šalia manęs. Ir labai šiltai noriu pasveikinti NATO generalinį sekretorių Jensą Stoltenbergą. Generalinį sekretorių šiltai sveikinu jūs atvykus vėl į Europos parlamentą. turėjome tos patirties praėjusią kadenciją, kai jis buvo mūsų svečias ir dėkojame, kad pačios kadencijos pradžioje priėmėte kvietimą dar kartą aptarti su mumis bendradarbiavimo sritis tarp Europos ir NATO nu, kadencijos pradžioje. Visi kolegos atvyko paklausyti, ką jūs mums pasakysite, taigi aš trumpai tik tai kalbėsiu dar kartą, noriu pabrėžti, kad šis parlamentas ypač šis užsienio reikalų komitetas ir gynybos ir saugumo pakomitetis labai aktyviai ieško artimesnio bendradarbiavimo sričių su NATO. Ir mes visi žinome, kad e, mūsų saugumas ir e, gynyba yra artimai susijęs su NATO veikla ir ypač su transatlantiniu bendravimu su JAV ir Kanada. Jums žodis, generalinė sekretoriau. Ačiū Davidai, taip pat dėkoju saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkiai ir e, delegacijos NATO parlamentinė asamblėja pirmininkui. Man labai malonu ir didelė garbė vėl sustikti su jumis. Matau daug naujų veidų, bet matau ir pažįstamų veidų iš praėjusio sustikimo Europos parlamente. Tikrai džiaugiuosi čia būdamas dėl kelių priežasčių, jaučiuosi namuose tarp parlamentarių. Pats buvau parlamentaras. Mm 20 metų. Ir aš labai vertintiu šį demokratijos simbolį. Žinau, kad parlamentarai yra skirtingų nuomonių ir laikosi skirtingų pozicijų įvairiais klausimais, bet tuo pat metu mes tikime institucijomis, parlamentais, kaip žmonių valios išraiška. Parlamentai taip pat vaidina svarbu vaidmenį mūsų šalise, bet Europos parlamentas yra taip pat svarbus formuojant Europos politiką. Tas yra svarbu visiems NATO alijanso nariams ir bendradarbiavimui su NATO. Taip pat džiaugiuosi būdamas čia, todėl kad tvirtai tikiu NATO ir ES bendradarbiavimu. Todėl kiekvieną kartą, kai mane pakviesite, aš stengsiuosi atvykti Taip pat džiaugiuosi tuo faktu, kad palaikiau artimus santykius su Europos sąjungos naujaisiais lyderiais. Mano sena draugė Ursula von der Leyen daugelį metų buvo gynybos ministrė, taigi mes bendradarbiavimo su ja labai daug. Taip pat e, Šarlis Mišelis, man gerai pažįstamas praėjusią savaitę, sustikau su ES užsienio reikalų ministrais, e, užsienio reikalų taryboje ir taip pat su vyriausiai įgaliotiniu bareliu. Ir po dviejų, trijų savaičių Josepas Borelis atvyks į NATO gynybos ministrų susitikimą. Tai, kad aš esu čia, tai, kad mes sustinkame skirtingais lygmenimis, NATO ir ES, rodo tą artimą bendradarbiavimą tarp NATO ir ES. Mes esame dvi skirtingos organizacijos ir, aišku, reikia gerbti mūsų tuos skirtumus ir sprendimų prieimimo procesus tiek ES, tiek NATO. Bet aš džiaugiuosi tuo faktu, kad nepaisant visų skirtumų, mes pripažįstame, kad labai svarbu laikytis ir dirbti vieningai ir pastaraisiais metais mums pavyko pakilėti NATO ir ES bendradarbiavimą į beprecedentį lygmenį. Dabar mes dirbame daugiau negu bet kada anksčiau. Na ir tas faktas, kad mums pavyksta dirbti kartu, kovojant su kibernetinėmis, e, hybridinėmis grėsmėmis, kad e, ilgus metus dirbame kartu Afganistane, Vaskarų Balkanuose, Irake. Tai yra svarbu ES narėms, bet NATO narėms taip pat. Taip pat džiaugiuosi tuo faktu, kad, pavyzdžiui, Egėjo jūroje turime NATO paėgas, šeši laivai padeda įgyvendinti susitarimą tarp ES ir Turkijos dėl, dėl migracijos ir pabėgėlių krizės. Vidaržmiai tai Jūroje veikia Sofija operacija, o NATO teikia paramą šiai operacijai. Aišku, galime padaryti daugiau, teikdami tą paramą, jeigu to būtų paprašyta mūsų iš ES pusės. Pavyzdžiui, užtikrinti ginklo embargą Libijos atžvilgių. Taip pat vykdome pratybas ir kitokią veiklą kartu. Faktas yra tai, kad taip Esame dvi skirtingos organizacijos, bet vis daugiau dirbame kartu. Ir aš pradžioje norėčiau pagirti ES ir NATO už tai, kad e, jiems pavyksta dirbti vis daugiau kartu, pasiekti vis daugiau bendrų veiklų ir tai parodyti mūsų bendradarbiavimo svarbą. Aš tikiu šio bendradarbiavimo taip pat ir dėl to, kad aš tikiu bendradarbiavimo tarp Šiaurės Amerikos ir Europos. Ir kai ES ir NATO dirba artimiau, užtikriname, kad Europa ir Šiaurės Amerika dirbtų kar, artimiau kartu. Aš tikiu transatlantiniais ryšiais tarp e, Šiaurės Amerikos ir Europos, nepaisant to fakto, kad kai kurie žmonės kvestionuoja tą, to ryšio tiprumą abiejose Atlanto vandenino pusėse. Aš manau, kad tai simbolizuoja NATO ir ES bendradavimas, nes NATO pats yra, <clears throat> pati yra transatlantinė organizacija. To transatlantinių ryšių tikiu taip pat nepaisant nuomonių skirtumų ir nesutarimų, kuriuos matome šiandien. Nes yra tų nesutarimų, nuomonių skirtumų tarp Šiaurės Amerikos ir Europos. Tokiais klausimais kaip klimato kaita, prekyba, Irano brandolinis sustarimas ir kiti klausimai. Tai yra rimti nuomonių skirtumai rimtais klausimais, bet aš tikiu transatlantiniu bendradarbiavimu, nes nepaisant tų nuomonių skirtumų, turime būti kartu, turime laikytis vieningai, nes tai būsime saugesni, mm, jeigu kartu spręsime bendrus iššūkius. Nepaisant nuomonių skirtumų dėl prekybos ar klimato kaitos, kurie yra svarbus, iš esmės turime bendrų interesų, jeigu kalbėsime, kalbėsime apie taiką ir saugumą. Ir todėl aš tikiu, kad turime stiprinti, o ne silpninti transatlantinį ryšį. Taip pat e, susidurime su paradoksu, kad nepaisant nesutarimų, ir aš manau, kad jūs užduosite ir klausimų apie tuos nesutarimus vėliau. Nepaisant tų nuomonių skirtumų, yra toks paradoksas. Tuo pat metu, be tų nuomonių skirtumų, Šiaurės Amerika ir Europa daro daugiau kartų negu daugelį metų anksčiau. Pavyzdžiui, kartais paskaitau, kad JAV palieka Europą. JAV nepalieka Europos. JAV iš tikrųjų didina savo karinį buvimą Europoje. Tai tiesa, kad po šaltojo karo JAV pamažu mažino savo karinę buvimą Europoje. Bet pastaraisiais metais JAV žiūrų padidino savo karinių pajėgų kiekį Europoje. Daugiau e, kariškių, daugiau investicijų į infrastruktūrą, daugiau tiekiama įrangos O dabar po kelių savaičių vyks didel, didelės prie, priekybos. Europos gynėjas 2020 per tas pratybas JAV panaudos 20 tūkstančių karių. Tiesiogiai iš JAV jie bus atsiusti į Europą. Tai didžiausias e, karinių pajėgų dislokavimas po antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tai jums patinka ar nepatinka, ar jūs už ar prieš, bet faktiškai neteisinga sakyti, kad JAV palieka Europoje. Dabar Europoje yra daugiau kariškių negu daugelį metų. Taigi JAV nemažina, o didina savo pajėgas. Europos sąjungininkai taip pat mm, didina veiklą. Naujos karinės grupės e, rytinėje alijanso dalyje Baltijos šalise ir Lenkijoje, stiprinamos pastangos kovoti su terorizmu. Ir po metų, kai buvo mažinamos išlaidos gynybai, nes visos sąjungininkės mažinimo tas išlaidas po šaltojo, šaltojo karo, dabar visos sąjungininkės Europoje didina karinės išlaidas ne tiek, kiek turėtų, bet skirtumas didžiulis, kai tu mažini ar didini išlaidas. Faktas, kad visos Europos alijanso narės dabar investuoja daugiau į gynybą. Nuo 2016 metų Europos narės ir Kanada pridėjo 130 milijardų dolerių e, skiria gynybai daugiau. Tai reikšminga suma. Ir jeigu lankėtės Londone gruodžio mėnesį, tai JAV signalas buvo taip pat, kad jie pripažįsta tą pažangą. Todėl norėčiau pabrėžti dar, kad turime atminti, kad investuojame taip pat ir Europos gynybą. Europos sąjungininkės investuoja ne tam, kad patenkintų JAV ar prezidentą Trumpą, bet jie investuoja į savo gynybą, nes tai yra saugumo interesas tai daryti. Europos sąjungininkės nusprendė, per vadovų susitarimą. E, vėl savo susitikime 14 metais padidinti išlaidas gynybai ir dabar tai yra daroma. Paradoksas yra tai, kad nepaisant to, keliami klausimai ir tas NATO ir transatlantinis ryšys yra stiprus tikrovėje jis sustiprėjo, mes darome daug daugiau negu anksčiau. Ir aš e, tuo džiaugiuosi, nes mums reikės Šiaurės Amerikos ir kad NATO sujungtų Šiaurės Ameriką ir Europą ir ateityje, e, kovant su naujais, seniais iššūkiais ir naujais. Ir trumpai norėčiau paminėti tris. Vienas yra kova su terorizmu. Yra daug problemų, yra daug priežasčių nerimauti dėl kovos su terorizmu. Bet reikia pripažinti, kad, kad kartu Šiaurės Amerika ir Europa pasiekė didžiulę pažangą. Ne prieš tiek daug mėnesių ISIS kontroliavo tokią dydžio teritoriją kaip Junktinės karalystės. Ten gyvena milijonai žmonių ir matome, koks, kokia žiauri yra ta organizacija, kai kerta žmonėms galvas, panaudoja tai kaip karinę priemonę, vergovė, brutalumas sunkiai įsivaizduojami. Dabar visa ši teritorija yra išlaisvinta. Ir Islamo valstybė prarado tos teritorijos ir žmonių kontrolę, palyginti su laiku prieš kelias mėnesius. Tai yra bendros Šiaurės Amerikos ir Europos pastangos už tai atsakingos tai nėra kažkokia smulkmena, tai didžiulis dalykas, tam reikia didžiulių pastangų, bet mums pavyko. Noriu pasakyti Jums, kad kartais bijau pamirštame, kad e, ISIS gali grįžti, todėl turime ir toliau e, remti Iraką, kova su ISIS dar nesibaigė, toliau tebe vyksta ir aš apgailestauju, kad abi koalicijos siekiant sudaroti su Daesh kur NATO nacionalės yra dalyvauja, buvo priverstos sustabdyti Irakų tiekiamos mm, mokymo veiklą. Aš apgrėstau dėl to, bet tikiuosi, kad tą veiklą galėsime atnaujinti kaip galima greičiau, nes Irakui reikia paramos. Jeigu ne, yra pavojus, kad Irakas nugrims į konfliktą ir e, Islamo valstybė gali sugrįžti. Todėl galvojame dabar, ką galima padaryti daugiau. Daug ką galiu pasakyti, bet pateiksiu tik tai vieną apmąstymą ar, ar žinę. Tai yra, kai galvoju apie tai, ką NATO ir vakarų globali koalicija gali padaryti kovant su terorizmu, tai aš nekalbu apie kovinės operacijas. Aišku, aš manau, kad NATO turi sugebėti vykdyti kovinės operacijas, kaip esame darę anksčiau, Balk Balkanuose, Afganistane ir taip toliau. Bet būtų daug geriau, jeigu galintume vietos pajėgas kovoti su terorizmu patiems, stabilizuoti savo šalis patiems. Nes mus visada, visada laikys užsieniečiais, potencialiais okupantais. Taigi NATO dabar galvojame ne apie didelės kovinės operacijas, bet apie tai, kaip sukurti vietos sugebėjimus, kaip Afganistane, Irake. Ir kaip dirbame su Jordanija ir Tunisu, siekiant padėti jiems sukurti specialių operacijų gebėjimus, žvalgybą ir taip toliau. Prevencija yra geriau negu intervencija, vietos gebėjimų kūrimas yra daug geriau negu didelės kovinės operacijos. Ir vėlgi mes turime dirbti kartu. ES čia turi svaidinti savo vaidmenį, ES dalyvavoja ir, ir aš tikiu, kad mes turime tai daryti, bet to Europa viena nepadarys, tam reikia ir Šiaurės Amerikos, o NATO yra platforma e, apjungianti mus visus. Antras dalykas, antras iššūkis, kurį kartu turime, su kurio turime kartu kovoti, tai yra Rusija. Kaip žinote, NATO esame sukūrę dviejopo požiūrio, požiūrį į Rusiją sulaikymo ir dialogo būdai. Čia prieštaravimo nėra. Kol esame stiprus, vieningi ir griežtai galime kalbėtis ir su Rusija. Rasija yra mūsų kaiminė, niekur nedings, turime siekti geresnių santykių su Rusija. Ir dialogas nėra silpnumo požymis, o stiprumo. Taip pat mums reikia ir JAV, ir Kanados, Šiaurės Amerikos, kad jie mums suteikti pakankamus atgrasimo gebėjimus. Bet mums reikia, kad Šiaurės Amerika palaikytų prasmingą dialogą su Rusija taip pat, nes to dialogo svarbi dalis yra ginklų kontrolė. O ginklų kontrolė turi įtraukti JAV daugeliu aspektų. Pavyzdžiui, NF sutarties žlugimas, kuri draugė vidurinio, vidurinio nuotolio raketas. Tai buvo JAV Rusijos sustarimas o NATO buvo platforma įgyvendinti. Naujasis startas yra dišalis klausimas tarp JAF ir Rusijos, bet jis labai svarbus ir Europos saugumui. Aš tikiu ginklų kontrolę, bet ji turi būti prasminga. Ir prie stalo turi būti ir JAV, kai kalbama apie ginklų kontrolę su Rusija. Reikia pasijudinti, nes matau, kad reikia palikti laiko klausimas. Trečias iššūkis, kurį trumpai paminėsiu, yra nauji iššūkiai. Technologijos, dirbtinis intelektas, autonominės ginklų platformos, e, dideli duomenų masyvai, visos šios naujos technologijos pakeis karybos priimti taip pat kaip ir pramonės revoliucija. Ir mums reikia viso išmanumo, visų gebėjimų tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Europoje kad galėtume pirmauti šiuose pokyčiuose, kad mūsų technologiniai pranašumai išliktų. Tai yra taip pat susiję ir su Kinijos kilimu. Nes mes nu, paprastai pirmavome, bet kalbant dabar apie dirbtinį intelektą, matome, kad Kinija investuoja čia labai daug. Todėl turime dirbti kartu ir technologijų srityje, ir galvoti apie pasakmes atsirandančias dėl Kinijos kilimo, čia yra ir galimybių, bet yra ir iššūkių. Kinija turi didžiausią, antra, yra antra pagal dydį pagal gynybos biudžetą. Visai neseniai jie įvedė į e, savo e, laivyną 80 naujų laivų. Tiek, kiek iš viso turi Junktinė karalystė. kai kurie žmonės Europoje ir JAV nuogastavę dėl Kinos, Kinijos dydžios. Jeigu tai rūpi, tai turime mes su JAV turime būti kartu, nes kartu mes sudarome 50 procentų pasaulio BVP ir 50 procentų karinės galios. Taigi Europa ir Amerika yra dvi medalio, to paties medalio pusės, yra nuomonių skirtumų ir nesutarimų, bet kol būsime kartu, kol kovosime su bendrais iššūkiais, kartu būsime saugus. Todėl aš tikiu stipriais transatlantiniais ryšiais per stiprų NATO ir per aktyvų bendradarbiavimą tarp NATO ir ES. Labai ačiū. Excellent. Thank you. Puiku, ačiū generalinė sekretorių, kolegos. Maždaug 35 minutės liko pasikeitimui nuomonėmis. Rekordinis užsirašysiu kalbėti e, sąrašas. Daugiau negu 30 kolegų užsirašė, bet dėja ne visi spės pakalbėti, todėl aš suteiksiu prioritetą AFET koordinatoriams. Prašyčiau visus mane suprasti. Bet e, visų pirma suteiksiu žodį Kris Peters, kuris yra delegacijos e, su NATO vadovas. Ačiū, ačiū pirmininkė, kad suteikėt man žodį ir dėkoju ponui Stontelberg, kad jis čia atėjo ir suteikė tiek daug informacijos. Du trumpus klausimus turiu. Pirmas klausimas. Skaičiau, kad prezidentas Trumpas siūlo išplėsti NATO, NATO į artimuosius rytus. Ką Jūs apie tai galvojat? Apie tokį pasiūlymą. Kitas dalykas kaip Europos parlamento delegacijos su NATO pirmininkas e, galiu priminti, kad turime vadinamąją sui generis poziciją. Neturime balsavimo teisės kaip nacionalinių parlamento atstovai. Ar nebūtų laikas Europos parlamento delegacijos statusą pakelti? Aišku, e, e, aš nereikalauju nieko savo asmeniškai, bet ne, ar nebūtų naudinga tai e, visam Europos parlamentui. Labai geras klausimas, ačiū. Be to, labai puikų pavyzdį parodėt, kaip greitai kalbėti kitiems kolegoms. Ar iškart suteikiam žodį koordinatoriams? Afet, Michelis Galeris. Labai ačiū. Mes kaip EPP maždaug pritarėme jūsų uh, pozicijos vertinimui. Per vieną ankstesnių susitikimų jūs sakėte, kad turime tris glaudesnio bendradarbiavimo tarp ES ir NATO sritis - atsparumo kartu kūrimas, atsparumo su kaimynai stiprinimas ir administracinio e, gynybinio bendradarbiavimo gerinimas saugumo labui. Aš galiu pasakyti, kad ES ir NATO neturi būti prieš pastatomas. Mes turime kalbėti apie Europos gynybos fondo įsteigimą. Ką jūs galvojate apie tai, kaip koordinuojami veiksmai toje srityje. Kitas dalykas, jūs visi žinote, kad strateginė autonomija NATO šaltiniuose, NATO e, bendruomenėse kartais e, sukelia nepasitenkinimą. Ar sutiktumėt, kad reikėtų nuspręsti, e, kaip mes patys vertinsim E, savo poziciją gynybinę, ypač, pažiūrėjau, Turkijos atžvilgių. Kokia bus mūsų linija, kokia bus mūsų pozicija? Galbūt NATO reikėtų suteikti papildomų išteklių, jeigu, na, jeigu Turkija atsisakys tą padaryti. E, ar mes vieni galėtumėm turėti strateginį autonomiją, pavyzdžiui, Libijoje, kad galėtumėm padaryti tai, kas reikalinga? AFET koordinatorius Tonino Picula Ačiū pirmininkė. Gerbiamas generalinis sekretorių, labai džiaugiuosi matydamas Jūs parlamente, kaip visada. Šiais sudėtingais geopolitiniais laikais labai svarbu išlaikyti NATO vienybę ir politinę sanglaudą tarp valstybių narių. Prisimindami ES reakciją apie į Turkijos veiksmus Šiaurės Sirijoje ir Rytų viduržėmio jūros regione ir bendrai padidėjusią Turkijos e, autonomiją regione. Uh, tai netitinka NATO politinės sanglaudos idėjos. Kaip jūs vertinate Turkijos, kuri yra svarbi NATO sąjungininkė vaidmenį? Kaip jūs vertinate santykius tarp Turkijos ir Rusijos, ypač matant, kad jų įtaka regione didėja? Žinom, negi Turkija neseniai nusipirko Rusijos priešraketinės gynybos sistemą. Ačiū. Ačiū. Rinių frakcijos vardu. Ponas Kučiuk. Petras pirmiau nori kalbėti. Petras Užtrevičius. Ačiū, Davidai. E, ačiū gerbiamas generalinis sekretorių už jūsų pasisakymą. Aš galiu jūs patikinti, kad Renew Europe frakcija e, yra pasirengusi dirbti jūsų įvardintomis uh, kryptimis. Mes esame pasirengę prisidėti ES gynybos sąjungos stiprinimą, ES gynybos sąjungos stiprinimą ir mes norime pasakyti, kad ES ir NATO turi 22 bendras narės, todėl mūsų pozicija turi būti vieninga, e, kad ir kokie e, ir kad ir bet kada kiti iššūkiai iškiltų. Gerbiamas generalinis sekretoriau. E, kitą savaitę mes pažymėsime labai liūdną įvykį - Junktinės karalystės pasitraukimą iš ES. E, Junktinė karalystė planuoja pasitraukti, traukiasi. E, kaip jūs tai vertinate? Kas galėtų būti garantuota, kad Junktinė karalystė išliktų glaudi ES partnerė ir žinoma visą teisį NATO narė? Mano nuomonė, dabar susidurėme su iššūkiu ne tik plėtoti transatlantinius santykius, bet ir santykius per Lamanšo sąsiaurį. Tai turės būti įtraukta į mūsų darbo atvarkę. Kitas dalykas. E, paprašysiu jūsų komentaro apie panašiai mąstančius partnerius, kuriuos galėtumėm įtraukti į visą mūsų veiklą. Tai yra labai reikalinga visam pasauliu, kad galėtumėm sukurti taiką ir stabilumą. Kaip jūs vertinate uh, tokių panašiai mąstančių valstybių sąrašo atsiradimo galimybę. Tikiuosi, kad ne per daug ilgas klausimų sąrašas. Ačiū. Reinhard Butikofer. Ačiū pirmininkė. E, ačiū gerbiamas generalinis sekretoriau, kad atėjot. Tris klausimus norėčiau pateikti. Pirmas dalykas. Rato, NATO visai neseniai pirmą kartą e, pradėjo dirbti su Kinija. Aš čia sėdžiu, gerbiamas ponė. Ir jūs pakartojot, kad e, mūsų laukia nauji iššūkiai ir atsiveria naujos galimybės. Sutelkime dėmesį į iššūkius. Kokie svarbiausi iššūkiai mūsų laukia ir ar būtų gerai, jeigu NATO uh, būtų tvirčiau atstovaujama pietų Kinijos jūroje, bet tvirčiau jų matoma. Kitas dalykas, koks NATO vaidmuo e, išsikapstant iš betvarkės Libijoje. E, Ir trečias klausimas. Strategijos autonomijos klausimas jau buvo, pami... terminas jau buvo paminėtas, panas Galeris tą padarė. Man atrodo, kad tas dabar labai populiarus terminas turi tam tikrą prieš NATO nuteiktą atspalvį. Kaip jūs įvertintumėte NATO palankę strategiją autonomiją? Ačiū ID frakcijos vardu Žiūrom Rivie. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas generalinis sekretoriau. Jau daug kas yra pasakyta apie NATO Bonjour. Il y a, il y a beaucoup à dire sur l'OTAN et sa Jau daug kas buvo pasakyta apie NATO ir jo pokyčius šaltojo karo metu. Jūsų klausantis man susidarė įspūdis, e, kad klausausi Junktinio Amerikos valstijos, to, bet to nestebina. Junktinės Amerikos valstijos yra pagrindinis donoras e, į NATO biudžetą. Uh, Iš to, ką aš girdėjau pastaruoju metu jūsų klausydamas dėl santykių su Rusija, atro, su, su Turkija, atsiprašau, atrodo, kad dėl to iškils dar daugiau problemų. Turkija yra e, Sirijos ir Libijos konfliktų kurstitoje ir e, alijansas turėtų galvoti, kaip išvengti tų konfliktų ir kaip e, užtikrinti e, strateginius ryšius. Turkija e, įsikiša į Kipro suverenitetą. Kipras yra ES narė. Ponas Erdoganas bando atvirai kištis į Prancūzijos ir Vokietijos vidaus reikalus. Tas pats ponas Erdoganas E, pasinaudoja imigrantais tam, e, kad pakenktų ES, o tai yra silpniausia vieta. Ta e, padėtis, man atrodo, demonstruoja alijanso atgyvenimą. Aš norėčiau uh, išgirsti, kokia yra jūsų strategija. Aš uh, pirmiausia galvoju apie Prancūzijos interesus. Ačiū. EK koordinatorių, EKR koordinatoriai yra du. Ana Fotyga, ar jūs nieko prieš, jeigu Jeffrey Van Ordenui suteiksiu žodį, nes aš įsivaizduoju, kad greičiausiai jam tai yra paskutinė proga pasisakyti, kaip AFET komiteto nariui. Aš labai tikiuosi, kad mes abu galėsim pakalbėti. But yes, give... Bet dabar taip, taip, aš jam suteikiu žodį. Dėl gerų santykių per Lamanšo sąsiaurį. Jeffrey von Orden, žodis jums. Labai malonu iš jūsų pusės, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas generalinis sekretorių. Kalbuosi su buvusiu e, NATO štabo generaliniu sekretoriumi. Labai džiaugiuosi iš čia matydamas. Du trumpus komentarus išsakysiu, kuriuos jau paminėjo kolegos, bet galbūt mano pozicija šiek tiek pasikeitė. Aš bijau, kad egzistuoja dvi tendencijos, kurios kelia grėsmę e, NATO alijanso vienybei. Pirmiausia, ES strateginės autonomijos siekimas ir gana išskirtinis požiūris į gynybos pramonės pokčius. Aš galiu pasakyti, kad kartais tai skamba kaip kažkokios liaupsės NATO, bet aš bijau, kad tai gali suskaldyti europiečius e, žemynę Europos ir Šiaurės Atlanto sąjungininkus iš Amerikos. Kitas susirū... Kita problema, kurią aš įžiūriu, tai yra nepakankamas susirūpinimas Turkijos interesais ir Europos nusisukimas nuo Turkijos. Taip Turkija bus uh, gundoma ieškoti sąjungininkų kitur. Turkija turi būti mūsų pusėje. Ir ta pastaroji tendencija man kelia labai didelį susirūpinimą. Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte. Ačiū. Ačiū, Jeffrey. Ar kas nors norėtų iš GUE frakcijos pasakyti? Niekas neprašė. Taip, ponas Everil. Ar vienas kažkas iš jūsų, kas norite? Pirmiausia, moteriams žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū gerbiamas generalinis sekretorius Stoltenbergai. Jūs jau pastebė, kalbėjote apie investicijas ir visos NATO valstybės narės investuodamos siekia pozityvių pokyčių, bet dėja tai kelia abejonių. Bet e, ir matome, kad pinigai į ginkluotį yra investuojami. Kai kalbame apie 2020 metus, aš norėčiau pateikti daug klausimų. E, E, mes žinome, kad Junktinių Amerikos valstijų dideli daliniai yra dislokuoti e, rytų Europoje, Lenkijoje, net ir Vokietijoje. Ir e, jie turi tarsi sureaguoti į lygiavertį partnerį Europos žemynę. Kas yra tas partneris? Kitas dalykas dėl PESCO ir karinio mobilumo. Uh, E, tos e, e, karinės pratybos 2020 metais. Ką Jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Girdėjome, kokį biudžetą investuoja Junktinės Amerikos valstijos į tas karinės pratybas, o kaip bus uh, su kitomis NATO partnerėmis? Ir paskutinis klausimas. Prieš paskutinę NATO generalinę asamblėją uh, Ponas Makronas pareiškė, kad NATO yra e, mirusių smegenų. Aš žinau, kad NATO viduje kilo labai daug prieštaravimų dėl to ir, dabar, ir dabar NATO narės daug išsako kritikos. E, šiuo metu ES bando sukurti savo gynybos pramonę. O kaip Jūs vertinate NATO ateitį tokiam kontekste? Gerimas generalinis sekretorių. Pirmas atsakymų raundas. Aš pasijaučiau truputėlį kaip per pono Borelio klausimą. Jam tik klausimų buvo pateikta mažiau negu jums. Taigi atsakykite tiek, kiek galite. Nuo Krispėterio klausimo pradėkime ir paskui visi kiti. Prašau. Dėkuoju. Pasistengsiu atsakyti į visus klausimus, ar bent jau aptarti visus iškeltus klausimus. Pirmiausia, ponas Peters klausė, ką reiškia, kai Trumpas ar JAV prašo daugiau NATO viduriniuose rytuose. Ką tai reiškia? Aš nežinau, ką jums pasakyti, nes mes ir patys dabar aptarinėjame, ką tai reiškia. Vyksta procesai NATO, taip pat su partneriais. E, Irako, Jordanijos, uh, partneri, su, su šiais partneriais reikia aptarti dėl to, ką NATO gali daugiau padaryti. Aš negaliu Jums atsakyti, galiu tik pasakyti, kas vyksta. Aš manau, kad NATO gali padaryti daugiau, bet galbūt ne koviniuose veiksmuose. Ir čia klausimas ne dėl to, ar bus naujų kovos operacijų. Greičiau reikėtų bandyti užkirsti kelią e, toms operacijoms. Prevencija yra geriau nei intervencija. Na, o kas dėl Irako? Aš esu įsitikinęs, kad jeigu dabar nieko nedarysime, tai garo būsime priversti eiti vėl kovinės operacijas. Aš 2003 metais prieš Irako, prieš Irako karą buvau, aš visiškai tam nepritariau. Tačiau dabar atrodo, kad vakarai pasitraukė per nelik anksti, ISIS atėjo Ir mes dabar turėjome 2014 metais Europoje palaikyti e, kitą karinę intervenciją dėl ISIS. Ir mes tiesiog visi sutarėme, visos partijos sutarė dėl to, kad negalime toleruoti tą, ką daro ISIS. Jie žudo žmonės, prievartauja moteris. Ir jie ne tik tai, kad visą didelę teritoriją kontroliuoja, bet ir kelia grėsmę, kelia tiksliau grėsmę Bagdadui. Taigi čia dėl to buvo bendras sutarimas. O pavyzdžiui, 2003 metais aš buvau prieš, e, tačiau 2014 metais visi sutarė dėl to, kad reikia naujos karinės operacijos, reikia karinių antpolių, e, reikia tai padaryti. Ir koalicija NATO už tai sumokėjo, tačiau ko gero Irako civiliai dar didesnę kainą sumokėjo, nes Irako išlaisvinimas pareikalavo didžiulių pastangų ir daug kas už tai aukštą kainą sumokėjo civiliai taip pat, pavyzdžiui. Mes turime tam užkirsti kelią, tokie dalykai neturi vykti. Ir čia reikia stiprinti vietos pajėgas, kad būtų užkirstas kelias AISIS sugrįžimui. O NATO būtent Irake ir turi stiprinti pajėgumus, vietos pajėgas stiprinti. Na, galbūt tai visų problemų neišspręs, bet jeigu to nepadarysime, tai susikursime rimtų problemų. Ir ko gero po dviejų, trejų metų tokiu atveju reikės naujų kovinių operacijų. Aš manau, kad mes turime išvengti naujų karinių operacijų regione, o tam, kad to pasiektume, turime stiprinti pajėgas nuo institucijų, nuo karinių pajėgų vadovų iki e, gynybos ministrų. NATO visą tai gali padaryti. Mes turime JAV vadovaujamą koaliciją, užtikrinančią vietos lygių mokymus, NATO taip pat organizuoja mokymus, reikia žiūrėti, kaip tai galima padaryti kartu. Aš esu labai lankščiai ir atvirai nusiteikęs šiuo klausimu su Irako ministru pirmininku praeitą savaitę apie tai diskutavome, taip pat su prezidentu apie tai diskutavome. Mes e, mūsų prašo jie e, organizuoti tokius mokymus nes jie ir patys supranta, kad jiems reikia stiprinti vietos pajėgumus tam, kad ISIS negrįžtų. Na, pirmiausia, negaliu pateikti aiškaus atsakymo, bet galiu pasakyti tai, kas reikalinga daryti Irake regione. Tai, reik, tai reiškia stiprinti pajėgas. Lygiai tas pats aktualu būtų ir Jordanijai, ir kitoms regiono valstybėms. Taip pat klausėte dėl Europos parlamento. Na, ne aš turiu dėl to nuspręsti. Aš kaip generalinis sekretorius e, NATO parlamentiniai asamblėjai, jeigu pradėčiau kažką diktuoti, e, tai tikrai negerai būtų. Parlamentinė asamblėja turi nuspręsti dėl ryšių su Europos parlamentu. Dabar keletas klausimų buvo dėl Europos gynybos, gynybos fondo, strateginės autonomijos. Sugrupuosiu šios klausimus. Aš už didesnės Europos pastangas gynybos srityje. Kodėlgi neturėčiau už tai būti? NATO jau ne vienerius metus to pagydauja. Jeigu ES daugiau investuotų į Europos pajėgumus, jeigu padidintų in, investicijas į gynybą tam, kad būtų, pavyzdžiui, gynybos rinkos susiskaldimas išspręstas, tai mes tik tai tuo pasidžiaugtume. Ir kaip kad Ursula von der Leyen savo kalboje Europos parlamente jau sakė, tai nėra NATO alternatyva ar kažkoks konkurentas, konkurencija kažkokia. Daugiau nei 90 procentų žmonių gyvenančių ES gyvena NATO valstybėse. Taigi, sustiprinus ES gynybą, tai e, sustiprins ir NATO e, alijanso gynybinės pozicijas, o tai aišku yra labai teigiama. Aišku, kiek tai reikia daryti papildant NATO funkcijas, o ne dubliuojant kažką tai. Taigi, naujus dronus ar e, lėktuvus, pavyzdžiui, kai Europos pajėgos turėtų, tai tokiu atveju tai galima būtų panaudoti ir NATO. Tačiau nereikalingos tokios sistemos, kurios barjerų ar kliūčių e, sukurtų, pavyzdžiui, NATO sąjungininkams. Tokiu atveju iškiltų pavojus. ES sutartyse yra nurodyta, kad ES e narės e, esančios taip pat ir NATO narėmis pripažįsta, kad e, NATO atsakinga už gynybą. Po Brexito, štai pavyzdžiui, 80 procentų e, finansavimo NATO bus iš ne ES sąjungininkų. JAV, Kanada ir Junktinė karalystė tai sudaro. Pažiūrėkime ir geografiją. Šiaurės, pavyzdžiui, šalis tokios kaip Islandija nėra didelės, bet jos svarbios geografiškai. Ši, o pavyzdžiui, pietuose aš žinau, kad nuomonės išsiskiria iš tarp, dėl Turkijos ir ES, tačiau e, čia yra strateginė svarba e, NATO, na, o vakaruose turime Kanadą, JAV. Taigi ES pati negali kolektyvinės gynybos užtikrinti ES. Tai turi būti bendros visų ES šalių e, pastangos kartu su Šiaurės Afrika. Na, o dabar dėl strateginės autonomijos. Mano mėgstamiausias apibrėžimas būtų štai koks. Galbūt ne aš turėčiau tai nustatyti, bet pasakysiu štai ką. Tai yra tokia koncepcija, kuri nėra iki galo aiški. Strategiškai uh, atrodo kažkas strateginis, kažkas labai svarbaus turi būti autonominis, tai reiškia, kad kažkas daroma atskirai, po vieną. Jeigu taip yra mąstoma, tai blogai. Nes aš manau, kad Europa ir Amerika turi dirbti kartu, o ne atskirai. Galbūt kažkas kitas, kitą, kažkokią kitą apibriežtį turėtų. Čia e, ne man nustatinėti apibrieštis. Aš manau, kad vien tik tai bandymas ES nutolti nuo JAV ne tik tai sus, susilpnintų transatlantinį ryšį, bet taip pat ir suskaldytų Europą. Tai reiškia, kad ir susilpnintų visą Europą. Daug Europos valstybių net ir nepritartų transatlantinio ryšio silpninimui. Taigi, jeigu dabar bandysite atsiskirti, atskirti e, ES nuo JAV, tai tada suskaldysite ir visą ES ar Europą apskritai. Aš kartu visų mūsų vardu, aš pats esu europietis ir aš tiesą sakant tikiu ES. Du kartus bandžiau įstoti į šį klubą, bet nepavyko. Ir ko gero nesurasite kito Europos Sąjungos, e, Europos Sąjungoje pareigūno, taip aktyviai propaguojančio e, Europos Sąjungą. Du kartus aš rinkiminėje kampanijoje dalyvavau. Turkija, Šiaurės Sirija ir visi kiti klausimai. Aš po karinio karinės operacijos keletui dienų e, praėjus lankiausi Stambule. Ir su ministru Žavažuglu susitikau, spaudos konferencijoje dalyvavau, buvau giliai susirūpinęs dėl e, karinės operacijos poveikio pasiekmių. Reikia mažinti įtampą, reikia nutraukti kovas, e, apie tai aš kalbėjau, keletui, po keletos dienų susitarė JAV ir Turkija buvo pasirašytas sustarimas, tačiau problemų išliko. Kita vertus, bent jau kovos šioje Sirijos dalyje uh, susilpnėjo. Mes turime ieškoti taikaus e, politinio sprendimo Sirijoje. Ir aš, kaip NATO stovas, pasisakau už tokias pastangas. NATO 29 šalės sąjungininkė sudaro. Uh, Išsiskiria jų nuomonės, pavyzdžiui, ir dėl to, ką daryti e, Sirijoje. NATO yra ta platforma, kur sąjungi, sąjungininkai susirenka ir kritikuoja vienas kito poziciją, diskutuoja. Tačiau labai gerai, kad mes sutarėme dėl kai kurių svarbių klausimų, pavyzdžiui, dėl vidurio e, rytų, dėl Sirijos, dėl, svarb, dėl to, kaip svarbu kovoti su terorizmu, teikti paramą Irakui ir būti e, bendros koalicijos kovoje su ISIS nariais. Ir ko gero, ne vienas iš sąjungininkų nėra patyręs daugiau teroristinių išpolių nei Turkija. Jie yra vienintelis sąjungininkas turintis sienų su Sirija ir Iraku. Ir manau, kad e, jeigu negalėtume pasinaudoti Turkijos e, oro erdvė infrastruktūromis, tai tikrai nebūtume galėję tokios pažangos pasiekti kovoje su ISIS. Toliau Brexitas. Ar Brexit. Tiksliau, Brexit galbūt pakeis e, Junktinės karalystės santykius su ES, bet su NATO ne. Ir kaip dabar juos išlaikyti arti? Dar vienas argumentas e, glaudžiam NATO bendradarbiavimui, nes glaudus NATO bendradarbiavimas suburia visus sąjungininkus, nepriklausomai nuo to, ar jie yra es nariai ar ne. Ir čia NATO kaip politinė platforma gali suburti visus sąjungininkus, nepaisant to, ar jie yra es nariai ar ne. Panašiai mąstantis partneriai. Aš e, už partnerystę ir aš irgi už tai. Toliau būti kofer. Kinija iššūkiai. Mes tikrai neketiname NATO dislokuoti pietų Kinijos jūroje. Tačiau faktas yra tas, kad Kinija prie mūsų artėja kibernetinėje erdvėje, jie investuoja mūsų kritinės e, infrastruktūras e, Afrikoje, Arktikoje. Mes turime reaguoti tai, kad Kinija artėja. Tai nereiškia, kad NATO kažkur e, pajudės arčiau Kinijos. Tiesiog reikia atsižvelgti tai, kad Kinija plėtoja tokias ginklų sistemas, kurios gali pasiekti visas NATO šalis, taip pat ir Europos šalis. Toliau, Libija. Aš būčiau labai už ES lyderiavimą ieškant politinio sprendimo. Labai džiaugiuosi, kad vyko konferencija Berlyne. Mums reikia įgyvendinti ginklų embargą ir aišku, NATO už tai pasisako. Tai tiek trumpai atsakyčiau į tai, kaip kovoti su problemomis Libijoje. Ko gero, paprastų sprendimų čia nėra, reikia politinio dėrybinio sprendimo. Libijos operacija rodo, kad NATO ir Europa gali e, dirbti kartu. 2011 metais, kai Libijos operacija prasidėjo, ji prasidėjo be NATO. Aš tiesą sakant, buvau tada Paryžiuje. Mes e, tada turėjome Sarkozy, Camerono sprendimą. Čia jau buvo grinai europinė iniciatyva ir aš kaip ES tiksliau kaip ES valstybės pareigūnas irgi dalyvavau ir aš tikrai tuo nesigėdžiu. Tačiau mm, mes dabar, bent jau anksčiau kalbė, galvojame, kad ES negalėjo, negali nieko padaryti Libijoje, pavyzdžiui. Tačiau viskas buvo pradėta be NATO, po kelių e, dienų tiesiog buvo suprasta, kad reikėjo e, paramos iš NATO ir buvo jos paprašyta. Čia svarbiausia, ar ne tai, ar jūs už ar prieš Libijos veiksmus. Čia tiesiog e, svarbu tai, kad NATO, per NATO Europą ir JAV gali dirbti kartu. Tačiau toliau strateginė autonomija jau atsakiau į tai. Turkija pakankamai plačiai jau aptariau ir šį klausimą. Defender 2020 yra jau kitos pratybos. Pratybos yra svarbios, nes tai parodys, JAV gebėjimą teikti paramą ir apsaugoti Europą, jeigu to reikia, tam prireikus. Kodėlgi egzistuoja NATO ir kodėlgi egzistuoja JAV saugumo garantija, kodėl egzistuoja penktasis straipsnis, tam, kad būtų apsaugota taika. NATO tikslas yra ne e, kovoti kažkokius karus, o atgrasyti nuo karų užkirsti kelią konfliktams. NATO tikslas yra išvengti karų, užkirsti kelią karams. Reikia tiesiog parodyti NATO priešininkams, kad užpuolus vieną iš NATO sąjungininkių, visos kitos sąjungininkės e, ją gins. Tam, kad tai atrodo patikima, turime taip pat parodyti, kad e, galime perkelti, dislokuoti JAV pajėgas į Europos Sąjungą, į Europą tiksliau. Taigi NATO pagrindinė užduotis yra išsaugoti taiką. Europoje sėkmingai tai darome jau 70 metų atgrasimo e, politikos pagalba strateginė autonomija jau atsakiau, e, toliau išlaidos. NATO stipri, NATO prisitaiko prie pokyčių. Tai rodo, kad NATO kinstant, kintanti institucija yra. Tai reiškia, kad NATO narės visada tarpusavėje sutarė, bet tai reiškia, kad NATO sugeba prisitaikyti e, Ir čia reikalingos ne, reikalingos ne tik tai politinės, tiksliau, ne tik tai karinės, bet ir politinės pastangos, pavyzdžiui, ginklų kontrolės srityje vidurio e, rytuose, kur esame priverti, priversti eiti į korinės operacijas. Na dabar dėl išlaidų. Aš suprantu, kad parlamento nariai ir piliečiai skeptiškai žiūri į didesnės išlaidas gynybai. Aš puikiai suprantu, kad žmonės geriau investuos į e, švietimą, sveikatos apsaugą, infrastruktūras e, negu į gynybą. Aš pats ilgus metus esu buvęs politikų ir žinau, kaip sunku yra gauti lėšų gynybai. Aš e, netgi ir finansų ministras buvau 99 metais ir aš puikiai suprantu, kaip sudėtinga tai padaryti. po, pavyzdžiui, šaltojo karo 90-ame dešimtmetyje mes sumažinome išlaidas gynybai, nes buvo mažiau grėsmių. Tačiau, jeigu mažinsime lėšas gynybai, kai nėra grėsmių, tai turime tas lėšas gynybai didinti, kai atsiranda grėsmės. Ypač, pavyzdžiui, kai iškyla ISIS, Europa turi parodyti, kad ji gali daugiau padaryti šioje srityje. Europa turi investuoti daugiau. Matome, kad Rusija vis labiau asertyviai elgesi, nesilaiko sutarčių, dislokuoja balistinės raketas Europoje ir mes turime čia aiškiai parodyti, kad niekas mes turime užtikrinti, kad niekas nesuprastų, jog NATO dabar negali savo atgrasamųjų pajėgumų dislokuoti. Mes turime parodyti, kad galime prieš tai atsilaikyti. Ir dėje, tam, kad apgrasimo politiką išlaikytume gyvybingą, turime investuoti į gynybą. Taigi, mano atsakymų buvo daug, bet daug buvo ir klausimų. Na, o dabar žodis iš karto Natalijai Luazu prancūziškai kalbėsiu. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamasis generaliniu sekretoriau. Aš taip pat pabandysiu e, trumpai dabar e, padaryti išvadas šios diskusijos. Pirmiausia, du dalykai man labai svarbus pasirodė. NATO turi e, strategiškai mąstyti. Rusijos egzistavimas uh, niekur. Rusija vis dar egzistuoja e, viduriniuose rytuose ir Sahelio regionuose. Reikia kovoti su grėsmėmis. Ir štai pavyzdžiui, ne vienas kalbėjo apie Turkiją, NATO narę, jos veiksmus. E, tai yra dar vienas iššūkis. Nepamirškime, kad terorizmas nėra sunaikintas, jūs taip pat tai sakėte, Rusijos e, elgesys išlieka grėsmingu, nepaisant to, kad reikalingas e, dialogas. Taip pat, e, ką dar pasižymėjau, svarbu stiprinti ES gynybą, tai yra labai svarbu visam alijansui ir visam NATO, tai yra didžiulis privalumas. Europos svoris galbūt nėra pakankamai didelis NATO, Europos nėra pakankamai įsiklausoma. Jūs, pavyzdžiui, kalbėjote apie ginklų kontrolę, mes norėtume irgi būti prie dėrybų stalo. Tačiau mes patys dabar turime būti atsakingi už savo gynybę savo žemynę. Na, aišku, šiandien šie klausimai nebus išspręsti, tik tai priminsiu, kad saugumo ir gynybos pakomitėtis ir toliau organizuos diskusijas apie NATO. Taip pat po dviejų dienų, sausio 23 dieną, bus kalbama apie kitus alijanso iššūkius. Kemigan e,